Visi, kas prisidėjo prie šio pranešimo, e, padėjo mums parengti kokybišką teisės aktą ir visiems dar kartą dėkoju. Dėkoju kolegai Manders, diskusijos baigtos, o balsavimas dėl šio teisės akto vyks rytoj nuo 12.30. Pereikime prie kito darbo tvarkės punktų. Tai yra klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu. E, tai yra klausimai komisijai dėl ES bankystės sektoriaus testavimo nepalaukiausiamis sąlygomis. Ir iš karto suteiksiu žodį kolegijai Wortman Kohl. Ji yra viena iš klausimo autorių, taigi žodis jums dvi minutės. Uh, Ar galėtume įsijungti mikrofoną? With the microphone. It's in the microphone. Microphone is working. Gal galėtumėte įsijungti mikrofoną? Mikrofonas veikia, sako kalbėtoja. Eh, e Na, kągi suteikime žodį mm, komisarui atsisėsti savo vietą. Europos APP e frakcija yra susirūpinusi dėl bankų sektorius testavimo nepalankesnis sąlygomis Liepos mėnesį, nes ankstesni testavimo rezultatai buvo labai neįtikinantis, nes Airijos bankai praėjo tą testavimą ir pasirodė neblogai metu, iš karto po to puolė į krizę. Taigi, turime pasirūpinti, kad mūsų finansinis sektorius būtų pasirengęs sudėtingoms sąlygoms ir tokiu būdu būtų atkurtas pasitikėjimas finansų sektoriumi. Taigi norėčiau paklausti komisaro, ką reikėtų keisti tam, kad nepasikartotų šiais metais netinkami testam rezultatai. Galbūt galima būtų nustatyti, kokius pavienius tekstus reikėtų e, atlikti. Ir dabar pasakyta, kad e, Europos bankų priežiūros e, organizacija turėtų pasirūpinti, kad testavimai visose valstybėse narėse būtų vykdomi tomis pačiamis sąlygomis ir rezultatai būtų įtikinantis. Ar komisija uh, sutinka su tuo, kad, tarkim, galbūt testavimo metu vienose valstybėse narėse 85 procentai bankų praėjo um, testus ir išlaikė testus, o kitur 15 tik tais procentų. Kaip vertinti tokį faktą? Aš manau, kad mums Europai reikalingas tinkamas, pat tvirtas krizių įveikimo mechanizmas. Na ir jau artimiausių metus e, bus atliekami tokie testamai. Taigi raginame komisiją suformuoluoti ambicingų pasiūlymų ir galite pasikliauti, kad parlamentas jūs palaikys. Dėkuoju kolegai Vartman Kohl. Dabar kita klausimo autorė, tris minutės, pane Bauls. Rezoliucija dėl krizės e, dabar tarptautiniu mastu yra rengiama Taip pat yra svarbus konkurenciniai klausimai, kuriuos reikia spręsti, tačiau tai nereiškia, kad viskas turi palaukti, ypač kadangi dabar yra bendra valstybės skola ir bankų sektoriaus krizė. Praėjęs testas buvo silpnas ir mes jau visą laiką sakome, kad šitie atsparumo testai turi būti patiekiami ir tvirti ir skaidrus. Iš tikrųjų reikia daug daugiau skaidrumo bankininkistės sektoriuje apskritai, todėl siūlau pasimokyti iš JAV, kuri reikalauja per dviejus metus atskleisti JAV Fed likvidumo nuostatą. E, tuose, toje atskleistoje informacijoje bus ir Europos bankų pavadinimų. Ir ar, ar, ar nereikėtų 2008 ir 2009 pareikalauti Europos bankų e, pateikti tokią informaciją. Naujai e, tes, testai buvo patvirtinti, tačiau vengiama tam tikrų problemų sprendimo. Ir atėjo laikas, kad visi suprastume, jog menka politinė valia neišspręs šios krizės ir dar tik pabrangins jos sprendimą. Kodėl norime slėpti kaip veikia valstybės skola bankus. Juolab, kad visi žinome, kokia yra realybė. Taip pat nėra jokio pateisinimo ankstesniems bankų, bankų apskaitai netinkamai vedamai. Be abejo, rinkos analitikai nepaėgė susijęti šitų, šito testavimo ir realios bankų situacijos. Tačiau buvo įvairių interpretavimų kai kuriuose valstybėse dalės, da, narėse kurie parodė, kad e, ir, ir, ir bankų kontrolės institucijos taip pat turi prisimti tam tikrą kaltę. Bankai siekia kapitalo, kai kurios valstybės narės elgesi aktyviai ir ragina bankus padidinti kapitalą, tačiau nėra bendro plano, kaip galima būtų spręsti nepakankamos kapitalizacijos problemą. Vieną dalyką mes išmokome per krizę, būtent, kad esame visi tarpusavėje labai susiję. Jeigu bankai nepasikės vieni kitais ir tarp bankinės paskolos bus išaldytos, kils problemų. Taigi norėčiau paraginti, užtikrinti tinkamą ir atvirą e, koordinavimą. Neturime kalbėti vien tik apie bankus, turime kalbėti ir apie valstybės skolą, ir apie euro stabilumą. Visa tai yra neišvengiamai susiję ir be galo svarbu. Ačiū. Dėkui kolegai Baus ir dabar paskutinė klausimo autorė Sančias Preseda Antulin. E, pone pirmininkė, pone komisarė. Na ir dabar Europoje atliekamas banko testamas ir svarbu, kad toks testamas būtų lankstus, veiksmingi, patikimi. Na ir svarbu, kad būtų pasikima tų testamų rezultatais, nes tai leis pasitikėti finansinėmis rinkomis ir užtikrinčių stabilumu. Testamas yra svarbi priežiūros priemonė tam, kad galima būtų įvertinti banko, individualių bankų mokumą ir bankų sistemos atsparumą kaip po tokios. Na ir būtina paskaičiuoti, kaip tam tikromis e, nepalankiamis sąlygomis bankai galėtų atsispirti joms ir bandant e, nusiti veiksnius, kurie sukeltų domino efektą. ES yra dviejų, jau atlikti tekst, testai, juos atliko bankų priežiūros institucija. Pirmasis testas buvo atliktas 2009 metais, gegužės mėnesį. Tuo metu COFIN agentūrai nurodė Europos kartu su Europos centriniu banku atlikti tokį testavimą. Ir tikslas bus surinkti informaciją apie Europos visos finansinės sistemos atsparumą, e, o konkrečiai ir 22 bankų grupę atsparumą. Rezultatai nebuvo paviešinti visuomeniai, nes buvo e, vertinama, kad informacija yra labai jautri rinkai. Ir taip pat buvo. Bu, na ir šio testo tikslas nebuvo rinkos skaidrumas. Tad, na ir vėliau buvo komisijoje patvirtintas nuorodas 2009 e, m. birželio mėnesį dėl e, galimos finansinės pagalbos bankams e, tam, kad šie galėtų atsispirti finansiniai krizai. Taigi 2009 m testo rezultatai buvo pristatyti Kofinui. Na ir vėliau Kofinas prašė dar kartą pateikti informaciją apie bankų sistemos atsparumą ir atlikti testus. Na, testus atliko Europos bankų priežiūros institucija ir šio testo rezultatai buvo paviešinti, nes tokiu buvo atsižvelgta į 2010 metų tarybos rekomendacijas. Buvo įvertinta 19 bankų ES bus sutelkti į Europos svarbiausius aspektus. Na ir pati kiekviena valstybė narė nusprendė, kokie bankai e, bus vertinti, nes situacijos pačiose valstybėse narėse skiriasi. Tiesa, neretai informacija buvo neteisinga. Prisiminkime Airijos e, pavyzdį. Na ir kai kuriuose valstybėse narėse nepavyko atkurti pasitikėjimo Europinė banko sistema. Taigi dabar kilo pribrendo e, laikas atlikti naują testų raundą, tačiau tai turime atlikti skirtingai, nes yra nauja Europos priežiūros institucija, yra pirmas iki e, Europinis e, stebėsinos pagrindas ir tokiu būdu bus užtikrintas skaidrumas, bus uh, užtikrintas pasitikimas rezultatais, o taip pat bus užtikrintas ir e, testų rezultatų veiksmingumas. Na ir aišku, norime sužinoti, kaip išvengti ankstesnių testavimo metu padarytą tų klaidų. Antra, turime išsiaiškinti galimus e, pavojus ir riziką visose valstybėse narėse. Taip pat norime sužinoti štai ką. Uh, tarkim, ar parengtas testavimo metodas atitinka skirtingus bankų struktūras ir verslo metodus. Ir tokiu būdu e, tikimės, kad galima bus gauti tokios informacijos, kuri leis veikti iš vien. Na ir dabar turime naujas bankų sistemas priežiūros institucijas. E, kovo 28 dieną buvo išplatintas dokumentas, kuriame pristatytas testavimo metodas. Na ir kalbėtojas nutraukiamas. Dėkuoju kolegai Sančias prisėdu ir dabar žodis komisaro Barnie. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir dėkoju Corinne Wortman Kohl, Sharon Bowles ir Antonio Sanche Presedu. Pateikti trys klausimai, kurie yra susijęs su labai svarbiu klausimu. Tai yra su banko patikimimu ir su testavimo nepalankiausiamis sąlygomis. Gerbimieji parlamentarai, šiuo metu finansų sektorius atsigauna Ir kai kuriems bankams atrodo, kad krizė jau yra praeitie. Tačiau mes vis dar stengiamės pasimokyti iš šios krizės. Tam, kad galėtume tinkamai pasimokyti šios krizės, mums reikia tinkamo priežiūros uh, tinkamos priežiūros e, sistemos ir praeitais metais mes e, dirbome šiuo klausimu. Mums taip pat reikia suge, sugebėti užkirsti kelią galimoms krizėms, e, gerinant valdymą. Mums reikia geresnės kapitalizacijos ir be to mums reikia sugebėti nuolatos stebėti finansų sektoriaus būklę. Taigi, kaip jūs ir pasakėt, e, gerbiami Europos parlamento nariai, mums reikia patikimų priemonių ir testavimas nepalankiausiamis sąlygomis yra viena iš tokių priemonių. Ir apie ją mes kalbėjome ne kartą ir balandžio mėnesį aptarėme su finansų ministrais. Kaip jūs pasakėte, praeitais metais atliktas testavimas nepalankiausiamis sąlygomis, sąlygomis buvo nepakankamas ir komisija pati ne kartą uh, Mes sakė, kad, kad naujojo bankų priežiūros institucija turėtų koordinuoti testavimą bendradarbiavimą su nacionalinėmis įstaigomis. Jūs taip pat kalbėjote apie 2011 e, metais e, e, atliekamo fiks, testavimo kokybę ir patikimumą. 2011 metais bus atlikti testavimo tekstai, kurių tikslas yra iš tikrųjų pagerinti situaciją penkiais aspektais, kuriuos aš labai trumpai jums pristatysiu. Pirmiausia, bus taikomas makroekonominis e, scenarius, kuris bus parinktas e, atsižvelgiant į dar labiau nepa, e, į nepalankesnės sąlygas nei tos, kurios buvo taikomos 2010 metais. Antras. Šio testavimo nusiklumas bus pagerintas dėl to, kad yra patoblinta jų šių testų atlikimo metodologija. Be to, bus uh, uh, valstybės narės prižiūrės vieną kitą. Trečia, mes padidinome skaidrumo nuostatas. Uh, ir e, bus paskelbti testų rezultatai ir e, pateikti bankų e, parodytų rezultatų išklotinės, ypač kapitalo klausimų. Ketvirtas aspektas. Bankai bus tikrinami, bus tikrinamas pirmojo lygio kapitalas. Ir penktas svarbus aspektas yra tai, kad patoblinta testavimų metodologija patoblins ir e, testavimų kokybę. Ir mes tikimės, kad mes galėsime pasiūlyti sprendimų tiems bankams, kurie susidūrus su sunkumais atlieka šį testavimą. Ir Jūs visiškai teisingai kalbėjote, kad tai reikėjo patobulinti pristatyminį e, palankiausiamis sąlygomis ir mes ketiname į jūsų rekomendacijas atsižvelgti. Toliau, valstybių skola. Kai kas kalbėjo apie e, metodologiją, kuri yra taikoma įvertinant e, valstybės skolą, ponia Vortman Kol apie tai kalbėjo. Nepalankiausias scenarius Gal šį scenarių bus numatyta, su kokiamis finansinėmis išlaidomis susidurs bankai tuo atveju, jei e, e, valstybė ištiks valstybės skolos krizę. Ir e, mes manome, kad iš tikrųjų reikėtų paaiškinti, kodėl buvo pasirinktas toks scenarius. Scenarijai paprastai parengiami atsižvelgiant į uh, įmanomą, bet uh, labai nepalankų kontekstą. Mes norime, kad uh, finansų sektorius būtų stabilesnis ateityje ir manome, kad svarbu yra elgtis racionaliai. Ir kartu su bankų priežiūros institucijomis mes manome, kad būtina geriau stebėti valstybės skolą, taip kaip jie yra atsispindi bankų dokumentuose. Trečia, trečias dalykas, kurį noriu pasakyti. Jis atkreipti mūsų dėmesį į tai, jog būtina yra nusekliau renkti testavimo scenarijų ir kad jis būtų vienodai taikomas visoms valstybėms narėms. Bankai iš tikrųjų uh, stengsis, kad, kad taikoma metodologija būtų kiek įmanoma suderinta ir kad makroekonominis scenarius būtų parengtas atsižvelgiant į e, realius rizikos veiksnius. Kartu mes leisime bankams e, e, užtikrinti būdą atsižvelgti jų valdymo struktūros ypatumus ar jo, jų kitus ypatumus. Kapitalo lygis, kuris bus taikomas nuosavas e, banko kapitalas bus testuojamas remintis dabar galiojančiomis nuostatomis, kurios yra išdėstytos e, rekapitalizacijos direktyvoje. Ketvirtas dalykas. Mes manome, jog finansų sektorius turėtų, būti, turėtų veikti atviriau. Ir bankai turės pateikti mums e, pavyzdžius, kurie iš tikrųjų atspindi realią situaciją. Du 2011 metais e, Europoje bus patikrinta 65 procentai bankų. Penkta pastaba. Ponas Sančias kalbėjo apie korekcinės priemonės. Kaip bus elgiamasi su tais bankais, kurių kapitalas yra nepakankamas ir kuri, arba kurie nėra pakankamai stabi, e, stabilus? Mes stengsime parengti priemonės, kurios galėtų padėti šiems bankams ir mes e, raginsime banką kreiptis į privačius investuotojus rinkoje, tam, kad būtų pagerinta jo kapitalo sudėtis. Ir tik ypatingais atvejais mes galėtume padėti savo lėšomis šiems bankams, be abejo, elgintis e, visų teisės aktų galiojančių uh, Europos e, Sąjungoje. Ir ponas Almūnijas bendradarbiauja kartu su Vokietija šiuo klausimu. Ir valstybės pagalba gavę bankai 2010 metais turi dabar pateikti e, komisijai ataskaitą apie tai, kaip jie ketina patobulinti savo finansinį patikimumą ilgalaikėje perspektyvoje. Toliau kapitalo restruktūrizavimas ir bankrutuojančių bankų restruktūrizavimas, apie kurias kalbėjo, buvo kalbėta ponios Ferreros pranešime. Ponis ir ponai, jums tikriausiai yra žinoma, kad bankų problemų sprendimas yra dalykas, kuriam skirta daug daug dėmesio ir mes kalbame dabar apie pagalbos priemonių rinkinį, kuris turėtų būti taikomas tam, kad būtų išvengta katastrofos. Ir mes manome, kad bankai turėtų padėti kitiems bankams. Ir manau, ir aš šį pasiūlymą ketinu pateikti pasiūlymą šiuo klausimu finansų ministrams iki šios vasaros pabaigos. Ir aš tikiuosi, kolegos, kad atsakiau į tris klausimus. Dėkuoju komisar Barnier, dabar bus pasisakoma frakcijų vardu ir pirmiausia mintis kolegai Grusės. Ponas Gozė, Pone komisijos nariai, jūs šiandien pasakėte, kad praeitais metais atliktas testavimas nedavė e, norimų rezultatų. Todėl reikia išvengti padarytų klaidų, pateikti e, e, scenarijai, testavimo scenarijai turėtų būti suderinti ir turi būti atlikta teisinga diagnostika. Ir valstybės narės turi suvokti, jog tai yra svarbu. Ir testavimas turėtų būti realistiškas. Jūs patikite labai e, konkretų atsakymą. Ir dabar. Tai dabar Europos bankininkistės priežiūros institucija turės rodyti, jog jie geba dirbti. Testavimas turėtų būti pritaikytas prie e, rekapitalizacijos poreikių ir kitų reikalavimų, kuriuos jūs kalbėjote. Tam, kad detestavimas būtų jei testavimas bus patikimas, tuomet mes iš tikrųjų galėsime nuraminti rinkas ir užkirsime kelią tam, kad reitingavimo agentūro, agentūros kištusi į rinkų veiklą. Priežiūros institucijos neturi kito pasirinkimo. Jos turi atlikti testus taip, kad jie būtų patikimi. Pane komisijos nariai, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, kreditingumo reitingavimo agentūros dar nėra tinkamai reglamentuojamos. Ir e, buvo numatytas pereinamasis laikotarpis, tačiau akivaizdu, kad šiandien mes dar elgiamės taip, lik niekas nebūtų į, e, įvykę, nieko nebūtų įvykę praeitie. Dėkuoju kolegai Kusas ir dabar dvi minutės kolegė Padimata. Pone komisarė, pone pirmininkė. Jeigu kas nors ir paaiškėjo iš finansinės krizės, tai tai, jog mūsų bankai nebuvo labai sparus. Na ir tai taip pat parodė, jog e, tam, kad tinkamai veiktų ekonomika, bankai yra ypač svarbus. Na ir dabar mums reikalingas tinkamas metodas, kuris leistų atkurti pasitikėjimą bankų sektoriumi. Turime pasirūpinti, jog e, bankininkystės sektorius veiktų sklandžiai, skaidriai ir kartu bankai teiktų pakankamai lėšų reikalingų ekonomikai. Kiti kalbėtojai jau atkreipė dėmesį tai, jog ankstesni banko testai nepadėjo pasiekti nusibrieštų tikslų. Ir tokiu būdu nebuvo atkurtas pasitikėjimas bankų sektoriumi. Dabar situacija yra pasikeitusi ir tokius bankų testus atliks nauja Europos bankinystės priežaros institucija. Ir turime vengti testavimo klaidų, o taip pat ir testavimo nepasitvirtinimo. Dabar turime įvertinti bankų atsparumą taip, kad būtų atsižvelgta į vairius galimus scenarius ir banko atsparumą jų atveju. Šiame kontekste dar atkreipsiu dėmesį ir tai, jog antrame etape Galbūt reikėtų identifikuoti bankų sektoriaus rizikas ir pavojus. Dėkuoju kolegai Padimat ir dabar dvi mintis kolegai Golart. Pane Pirinkė, labas vakaras, pane komisijos nariai, jau daug kas buvo pasakyta ta, apie metodologiją, apie tai, kiek bankų buvo testuota. Aš tiesiog noriu užsakyti pastabėlę apie tai, kas įvyko po to, kai buvo atliktas e, testavimas. Uh, ir po to, kas bus atliktas dabar. Ponas Gozė apie tai kalbėjo, labai svarbu yra užtikrinti, kad rekomendacijos nebūtų dėtos į stalčių, kad jos būtų į, įgyvendintos. Ir mes turime suprasti, kad mes galime kad ir kokias priemonės taikyti valstybės skolai mažinti, tačiau jei mes nespręsime bankų galimų problemų, tuomet nieko nepasieksime. Apie jūsų dabar kalbėdami apie jūsų siūlomas backstop e, priemonės, aš galiu pasakyti, kad e, Europos sisteminės rizikos e, įstaigos vicepirmininkas pas mus lankėsi ir jūs tikriausiai priminate taip pat dėrybas ir praeitais metais ir tuomet buvo kalbėta, kad saugiklio straipsnis uh, neturėtų sutrukdyti bankams e, įgyvendinti bank, e, bankų priežiūros įstaigos pateiktas rekomendacijas. Esu įsitikinusi, kad jei EBA atliktas darbas bus kokybiškas ir jei uh, sisteminės rizikos vertinimo įstaiga taip pat tinkamai atliks savo darbą, tuomet uh, mes e, padarysime svarbų žingsnį į priekį, jei neleisime valstybės narėms pasinaudoti saugiklio straipsnių, kurį valstybės narės įtraukė į e, dokumentą. Mes tikimės, kad Ispanija tinkamai atliks jau pa, e, jai patiktas rekomendacijas ir kit, kitos šalis pasielgs panašiai. Dėkuoju, kolegai Gular, dabar dvi minutės kolegai Ford. Ačiū. Praėjusios vasaros testavimas turėjo išbandyti banko kompetenciją. Tai tokiu būdu Europą bandė nuraminti pasaulio rinkas. Po 19 savaičių Airijos bankai sužlugo ir praėjusią savaitę sužinojome, kad 12 milijardų Portugalijos, Portugalijai skirtos paramos bus skirta bankams. Bankų krizė nebus išspręsta, kol rinkos nepasitikės bankų kapitalu ir likvidumu. Dabar rinkos susirūpinusios valstybės skola. Ir e, bankų, bankų balansinėse lentelėse esanti valstybės skola dabar neatstatys to rinkos pasitikėjimo. Jeigu viešai pripažinsime, kad rizika egzistuoja, tai to pasitikėjimo taip pat neatkursime, bet jeigu to nepasakysime, tuomet pasielgsime neatsakingai. Taip pat yra 13 milijardų klausimas, dolerių klausimas. Kokio tipo kapitalą turi bankai ir kuo ilgiau atskiros šalis priešinsis, tuo, tuo, tuo visi geriau supras, kad bankai ne, nėra visi vienodoje situacijoje. Tačiau taip pat reikėtų pagalvoti apie bendrą vardiklį. Uh, kokią riziką kelia balanse esantis turtas. Jeigu JAV bankai bankų rizika yra 50 procentų didesnė, tuomet atitinkami Europos bankai iš esmės netinkamai parodo riziką savo balanse. Mes daug kalbame apie skaidrumą investuotojams, skolintojams, taip pat mokesčių mokėtojams dabar to skaidrumo yra nepakankamai, o tai yra bloga situacija, kolegos. Dėkuoju kolegai Ford ir dabar kolega Gygalt, 3,5 minutės gerbiama, kolegos gerbiamas panisarė Barnie, banko atsparumo testo klausimas yra labai svarbus ir piliečiai taip kritiškai žvelgia jį, kadangi krizės centre buvo bankai. Būtent bankai investavo milžiniškas lėšas, neatsižvelgdami į riziką. Ir tokiu būdu, kai kurios e, visose valstybės narėse, kur dabar ypač taip krizė, atsirado nekilnojamo turto burbulai. Ir taigi atrodo, kad e, rinkos ir stebėtojai sklydo. Tai yra krizės akivaizdoje bankai nesugebėjo primti tinkamų sprendimų, prieš tai bankai buvo krizės priežastis. Na ir dabar susilpnėjus ekonomikai išaugo valstybės įsiskolinimas. Pirmiausia dėl to, kad teko išgelbėti bankus ir skirti garantijas, bet taip pat ir dėl to, kad susilpnėjo ekonominis augimas. Taigi kokias išvadas galime daryti iš banko krizės? Tai yra, turime suvokti, kad bankai ne tik tais praeitie turi atsakomybės, bet turime pripažinti, kad rinkos vis dar neveikia tinkamai. E, na, Na ir dabar iš vis tarp centrinių bankų yra 420 milijardų eurų sumą siekiančių nepadengtų reikalavimų. Ir tai rodo, ir taip atsitiko dėl to, kad valstybės gelbė neveikiančias rinkas. Taigi banko sistemos yra pažeidžiamos ir dėl bankų sistemos silpnybių mes negalime, nedrįstame reikalauti iš įsiskolinusių valstybių e, atlikti įsiskolinimo restruktūrizavimo priemonių. Na ir taip nedarome dėl to, kad mūsų bankų sistemas yra silpnas. Dabar vykdami bankų sistemos testavimai. Tikėjomės, kad dabar sužinosime teisybę, nes ir nesikį buvo minėta, kad 2010 m. testavimo rezultatai yra netenkinantis dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į rizikas ir tiesiog tie testai yra nepatikimi. Na, o 2011 metais padėtis panaši. Pone Barnė, labai dėkuoju už jūsų pasisakymą, tačiau jūs nepasakėte, kodėl uh, E, prekybos registre atsižvelgiama į valstybės įskolimą, tačiau ne bankininkystės knygose. Paaiškinimas kaip ir aiškus, turime gelbimo skėti, tačiau taip žuliai yra užbėgama už, už akių politiniams sprendimams, nes tiesą sakant, pirmiausia, parlamentai turi duoti sutikimą, galimybę pasinaudoti mm, tų gelbimo skėčių lėšimis. Ir gal nesutinku, kad todėl tuo motivuojant nėra tinkamai vertinama rizika. Taip pat turime atlikti ir draudimo sektoriaus atsparumo testus. Raginu tai padaryti. Esu nusivylęs dėl to, kad Europos bankinystės e, priežiūros institucija yra sukurta ir dabar ji turi atlikti testavimus nepalankiamis sąlygomis, tačiau pati net laikė tokio testo. Taigi iš viso to galima daryti štai kokį išvadą. Berdas Brechtas sakė, kad yra daug blogiau įsteigti banką negu apiplėšti banką, tačiau jisai su uh, klydo, nes bankų bankroto užvilkimas yra dar blogiau. Dėkoju kolegai Gigalt ir dabar dvintis ponui Murphy. Thank you. Dėkoju. Siūlomų te, e, testavimų silpnybė jau yra pasakyta, tai kad ji ir nesižvelgia į e, valstybės galimą bankrotą. Valstybės dabar kenčia nuo didžiulių skolų. Pavyzdžiui, Airijos vyriausybė e, iki 2014 metų bus skolinga 750 milijardų eurų. Ir galiausiai už tai mokės mūsų e, darbų, e, dirbantieji. Ir be abejo, airija to nepakels ir galiausiai viskas baigsis bankrotu. Ir e, kiek aš suprantu, Ispanija, Portugalija ir Airija suko, jiems šioms šalims reikalinga pagalba sieks 400 milijardų eurų. Kiek suprantu, Prancūzijos valstybės skola taip pat siekia 260 milijardų eurų. Labai svarbu yra, kad bankai būtų stabilus, tačiau panašu, kad iš tikrųjų taip nėra. 48 milijardai eurų buvo paskolinti šešiems airijos banko, bankams ir e, galiausiai šie bankai turės dar daugiau išmokėti. E, ką? E, Europos centriniam bankui. Finansų krizė parodė, jog svarbiausios finansinės įstaigos negali būti privačios. Šie bankai prisidėjo prie to, kad sužlugo visa mūsų ekonominė sistema ir už tai dabar turės mokėti uh, E, dirba e, darbo liaudės. Todėl būtina yra e, perimti šias finansų įstaigas ir padėti paprastiems žmonėms gauti paskolas būstų įsigyti bei sudurti galą su galu. Dėkuoju. Dėkuoju kolega Murphy ir dabar mintė kolega Paška. Ačiū. Europos bankų priežos institucija paskelbė e, testavimo metodologiją kurią taikys testuodama bankus. Jeigu norime, kad ekspertai patvirtintų šią metodologiją, turime nebūti paviršutiniški ir nenuseklus, taip kaip tik įvyko praėjusiais metais vykdant testavimą. Atsižvelgiant į tai, kad viso ES finansų sektoriaus patikimumas bus vertinamas pagal šį testavimą ir jo griežtumą, e, pageidautina, kad tie testai būtų kaip galima griežtesni. Todėl manau, kad negalime atlikti tokių testų ne, tinkamai neįvertinę to laipsnio poveikio kurį patiria bankai dėl valstybės skolos ar kitų skolų. Todėl turime numatyti pačius blogiausius scenarius, pavyzdžiui, kaip valstybės skolos nesumokėjimas. Turime taip pat užtikrinti subalansuotą požiūrį į vairias bankų struktūras ir pagalbą joms įvairiose valstybėse narėse ir taip pat užtikrinti, kad naujieji testai, jei manoma, apimtų visą bankų sektorių kiekvienoje valstybėje narėje. Tik taip galėsime atkurti pasitikėjimą finansų ekspertų mūsų sektoriumi. Ačiū. Dėkuoju, kolegai Beška. Atrodo, Garcija Margarė ir Marfil netvyko, taigi dabar sutikiu žodį kolegijai Ferrerai dvi minutėms. Pane pirmininkė, pane komisijos nariai, kai 2010 metais buvo atliktas bankų destavimas nepalankiausiamis sąlygomis, mes visi pastebėjome, kad atliekant šios testus iškyla viena problema. Taikoma yra nacionalinė logika, tiek pasirenkant e, metodologiją, tiek e, testavimo kriterijus. Pranešime, kurį aš parengiau šiame parlamente, raginama yra sustiprinti Europos dimensiją valdant e, bankų krizę. Buvo sukurta Europos sisteminės e, rizikos valdyba bei bankų institucija. Tik tai atrodytų, jog yra galiausiai rūpinamasi Europos dimensiją e, prižiūrint bankus. Tačiau panašu, kad e, testavimas nepalankiausiamis sąlygomis buvo taip apibūdintas tarybos. Būtina parengti e, ambicingas strategijas, kurios padėtų restruktūrizuoti nepatikimus bankus, įtraukiant privatų sektorių bei numatant e, taisyklės, kurios leistų valstybei suteikti pagalbą e, ypatingais atvejais. Taigi, panašu, kad ketinama vėl atlikti testavimą nepalankiausiamis sąlygomis, tačiau nenorima suderinti, suderinti e, kriterijų. Taigi grįžtama iš esmės prie nacionalinio testavimo modelio. Iš esmės sakoma, kad valstybės narės turėtų spręsti visas e, e, galimas banko problemas. Jei bus taikoma ir toliau tokia metodologija, tuomet mes prarasime puikią progą iš tikrųjų ką nors pakeisti. Ir mes nesukursime tos banko priežiūros europinės dimensijos. Kolegės Šmit, dvi mintis. Ačiū pirmininkė. Komisarė. Mes dabar gyvename su sunkiais laikais, finansų krizė paveikia piliečius, jie nepasitikė bankų sistema. E, bankų testavimas yra svarbus instrumentas siekiant įrodyti, kad bankai e, bus atsparus nenumatytiems poveikiams. Turime nustatyti tokiu testavimu, kiek atsparus yra bankai. Ir E, tokie testai atkurtų pasitikėjimą bankų sistema, tai galima pasakyti iš patirties. E, griežti patikimi testai su aiškiais reikalavimais. Man atrodo, kad Islandijos pavyzdys parodo, kaip kokios gali būti pasiekmes, jeigu to nedarysime. Svarbu, kad tokio testavimo rezultatai būtų paskelbti. Svarbu juos atskrai skelbti, kad atkurtume piliečių ir rinkų pasitikėjimą bankų sistema. Kaip sakė ponas Barnė, turime visų pirma kalbėti apie pasitikėjimą. Šie testai ateityje turės būti tobulinami. Mums reikia tikro atsako į rinkos sąlygas ir kylančias rizikas. Taip pat turime apimti, atsižvelgti ir į valstybės skolos poveikį. Manau, tai yra svarbu, jeigu norime padidinti rinkos pasitikėjimą šiais testais. Komisija ir e, Europos centrinis bankas, taip pat priežas institucija turi atidžiai užtikrinti, kad šie testai atspindėtų tikrasis rizikas ir kad po jų būtų imtas atitinkamų žingsnių. Pirmininkė, jeigu bankai nesugebės įvykdyti reikalavimų, tuomet valstybės narės turės imtis veiksmų. Matėme problemas kylančias bankuose Baltijos valstybėse ir matėme, kaip tokios rizikos gali virsti dideliais nuostoliais. Reikia elgtis atsargiai. Jei nesimsime tinkamų priemonių, gali situacija dar pablogėti. Ačiū, ponė Šmit. Kitas kalbėtojas yra ponas Lamberts. Uh, Dėkuoju, pirmie aš kalbėsiu prancūziškai, ponė komisarė, gerbėjai kolegos. Streso testai panašu, kad yra labai madingas dalykas. Mes išgyvename e, labai gilę finansinę ir ekonominę krizę ir dabar mes ją reaguodami ir reaguosime atlikdami testavimą. Ne, iškilo branduolinė krizė, vėl atliekame testavimą panašu, kad jei kad testavimas pats iš principo gali nuraminti finansų rinkas, kadangi, bet nepamirškime, kad viskas priklauso nuo to, kaip mes vertinsime aveikius. Ir testavimas ne, nepalankiausiamis sąlygomis, anot jūsų vertinimo, buvo pakankamai uh, patikimas. O jūsų kolega panas Otingeris šiandien pasakė, kad ir brandolinio elektrinių testavimas taip pat yra iš esmės patikimas. Tačiau tame yra didžiulė klaida, ponė komisarė, tai iš tikrųjų reikia remtis realistiškomis sąlygomis ir aplinkybėmis, tam, kad neklaidintume Europos. Norėčiau jūsų paklausti, ar ta hipotezė, kurią jūs atmetėte ir Aš kalbu pirmiausia apie tai, kas, pavyzdžiui, įvyko Airijoje, nes buvo iš Airijos, pavyzdžiui, turime pasimokyti ir suvokti, kad daugybė bankų turi restruktūrizuoti savo kapitalą. Ir ar jūs užmerksite akis ir, ir nekreipsite į, to, į tai dėmesio. Pone komisarė, jūs esate ambicingas europietis ir jūs suprantate, kad uh, Mūsų piliečiai puikiai supranta, kad tol, kol mes negriepsime jaučių už ragų, mes negalėsime nuraminti finansų rinkų bei mūsų piliečių. Ir Tai reiškia, kad mes turime e, restruktūrizuoti finansų sektorių Europoje. Žinau, kad jūs pradėjote jau dirbti šį darbą, ta, tačiau aš manau, kad uh, mums iš tikrųjų reikia finansinės federacijos Europoje, bet apie tai mes kalbėsime dar ateityje. Karas su 2 minutėmis. Dėkui kolegai Lamberts, kolegas Karas. Pone komisarė, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti. Uh, e, Už tai, kad buvo išsamei atsakyti mano klausimą dėl um, e, testamo, tai yra Airijos testo bankų testavimą. Šį klausimą suformulavo vasaro 8 dieną. Na taip, <clears throat> pasitikėjimas yra svarbus ir tai galėtų padėti veikti krizę. Todėl, na ir galvant apie paskutinį testavimą, pasigendu tinkamo rezultato įvertimo. Iš pasiekmes neaiškius, na jūs tarsi nurodėte, kokios gali būti išvados tačiau pasiekmes man dar labai neaiškius. Todėl turiu tris klausimus. Pirmiausia, ponė komisarė, kaip šį kartą galėsite už garantuoti, kad dabar bus susitelkta į ilgalaikio, o ne trumpalaikio perspektyvą, kad kaip atsitiko testuojant airių bankus. Antras, matome, kad vis didėja valstybių įsiskolinimas Europos Sąjungoje, krizė dėl to aštrėja, tačiau e, tai, į tai atsižvelgia į bankų, e, tai atsižvelgiama tik tai bankų prekybos knygose. O atliekant testavimus neatsižvelgiama į šias bankų prekybos knygas. Kaip Jūs vertinate štai tokį netitikimą? Ir ar nemanote, kad tokiu būdu uh, nesudarys įspūdis, kad ilgalaikį perspektyvoje bus užtikrintas bankų veikimas ir nepakankamai, nes bus nepakankamai atsižvelgta į valstybės įsiskolimo krizę. Dėkuoju kolegai Karas ir dabar Dvimtis Sančias prisėdo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, komisarė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti už atsakymą. Na, svarbu atlikti gerą diagnozę, tačiau taip pat svarbu, kad po diagnozės būtų gydimas, todėl reikia didinti šį tekstų skaidrumą ir tikinamumą, taip pat reikia padidinti ir atsakymų veiksmingumą. Mums reikalingos mokos bankai, mums reikalinga stabili bankų sistema, o svarbiausia turime uh, užtikrinti kreditamas raudus ekonomikai. Na ir Mm, tų testų nepakaks, jeigu norime, kad išvengtume neigiamų scenarijų. Bankos, kurie neveik, netitiks testavimo reikalavimą, turės ieškoti būdų pagerinti situacijai. Na ir valstybės narės turėtų imtis iniciatyvų padėti bantams ir kapitalizuoti bankus ir, pad, ir paremti juos. Europos bankų priežiūros institucija galėtų renkti rekomendacijas, kaip elgtis nustatyti rizikos atveju, kaip elgtis tų bankų atveju, kurie kelia e, sisteminę riziką ir kokios turėtų būti bankų gelbimo procedūros ar bankų e, pašnaikinimo procedūros. Na, reikėtų žengti dar toliau. Jeigu norime valiutos sąjungos, pinigų sąjungos, tai reikia geresnės e, bankų priežiūros, o geresnės geres, taip pat ir geresnės fiskalinės priežiūros. Ačiū. Dėkuoju kolegai Sančias Prisido ir dabar kolegas Tolojan dvi minutės. Prešedintai. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Šie testai nepalankiausiamis sąlygomis yra svarbus norint įvertinti bankų sistemos būklę. Tačiau turime įgyvendinti dvi svarbės sąlygas. Pirma, turime užtikrinti, kad šie testai būtų tinkamos kokybės ir kad vertinimo procesas būtų tikslus. Taip pat norėčiau paminėti, kad bankai veikia pagal skirtingus, valsty, skirtingus modelius. Rumunijoje, pavyzdžiui, kaip ir kitose valstybėse narėse, bankai nedalyvauja prekiaujant uh, blogų turtų, tačiau jie paskirsto kreditus remiantis trumpalaikiais trumpalaikį turtu. Tačiau krizės metu ir jie patyrė nuostolių ir tapo labai pažeidžiami. Taip pat jie, paaiškėjo, kad jie neatsakingai valdė riziką. Antra, reikia užtikrinti, kad testų rezultatai būtų skaidrus. Šie, šie testai, kuriuos atliksime, e, būtini atkuriant piliečių rinkos pasitikėjimą. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar mintis kolega Liudiksonas. Årens statsfinansiella turbulens har vi tappat Pastaraisiais metais finansų rinkose situacija buvo labai sudėtinga ir panašu, kad mes pamiršome, kas sukėlė visą šią suirutę. Mes pamirštame, kad bankai yra atsakingi už šią katastrofą, dėl kurios kai kurių valstybių narių finansų sistema pasidarė labai pernelik silpna. mums e, dabar yra akivaizdu, jog Dublinui ir e, Lisabonai pasiūlyti sprendimai yra visiškai nepriimtini. Turime realiai padėti bankams tam, kad jie atsistotų ant kojų. Jei nespręsime problemos iš esmės, e, tuomet vieną dieną net ir stipriausios valstybės nesugebės pakelti joms užkraunamos nafto, naštos. Reikalaujama, e, kad Graikijos, Airijos, Portugalijos vyriausybės pasitaisytų, tačiau labai dažnai e, tos šalis, kurios garsiausiai reikia apie tai, pačios nieko nedaro savo šalise. Testai turi būti atliekami atvirai ir skaidriai. Akivaizdu, jog po šių testų būtina pritaikyti e, priemonės reikalingas pagelbėti nestabiliems bankams. Aš tikiuosi, kad komisija netrukus pateiks iniciatyvą šio klausimo, atsižvelgdama į Ferreros pranešimą, kuriame buvo kalbama apie banko krizės valdymą. Nepamirškime, kad vyriausybės, nacionalinės vyriausybės turėtų prisimti joms tenkančią atsakomybę. Visos valstybės narės, kad ir pačios stipriausios, turi rūpintis savo finansų sistemoje esančiomis spragomis. Dėkuoju kolega Liūdus, toliau kolega man. Dėkuoju ponė pirmininkė Europos bankų testas. Testavimas įvykęs praeitą vasarą turi būti tobulinamas. Komisarė Barnė, nepakanka sutelkti į nuosavą kapitalą kaip pagrindą, taip reikėtų pasižiūrėti, kaip krizė atsiliepia bankų likvidumui. Nepamirškime, kad e, vyko tokių bankų kaip Lehman Brothers griūtis dėl to, kad bankas turi su likvidumo pro, problemomis. Manęs, nesuvo, manęs, manęs suvokiama tai, ar reikia paviešinti likvidumo vertimo rezultatus ar ne. Jeigu mes pav, nepaviešinsime rezultatų, tai tai rodys, kad nenorime, jog rinkose nebūtų nepasitikima tais bankais, kurie nepasi, ne, neįveikė testo. Na ir tokiame klimate e, subojos gandai ir neteisybė. Manau, kad reikia nustatyti bendrus parametrus ir kriterijus tokiam testavimui ir tikslas turi būti skaidrumas. Ir tokiu būdu e, galėtume išsiaiškinti, ar Europos bankai atsparus krizai. Taip pat labai svarbu atkurti pasitikėjimą ir bankai turi įnešti savo indėlį, vadovaudomėsi savo pačių interesais. Dėkoju. Dėkuoju kolegai man ir dabar kolega Kancijan. Pusantros minutės. Ačiū. Komisarė, jūsų atliekamas darbas yra puikus turėtume siekti stabilumo ir pasitikėjimo bankų sistema, tačiau tam prireiks didelių pastangų. Dabar turime teisinę bazę, numatyti tam tikri prevenciniai instrumentai, kurie padės e, sprendžiant krizės sukeltas problemas, tačiau reikia eiti dar toliau ir pagalvoti apie kitus instrumentus. Tačiau taip pat reikia vengti papildomos biurokratijos ir per daug papildomų institucijų kūrimo, kurios galbūt ateityje sukels sunkumų. Tinkamas teisėkuros požiūris yra svarbus siekiant užkirsti kelią ateities krizėms ir norint leisti bankams dirbti veiksmingiau ir vienodomis sąlygomis visoje Europoje. Todėl manau, kad siekiant skaidrumo turime nuolat dirbti kuriant standartinės taisyklės ir tinkamą metodologiją. Turime nepamiršti, kad reikės skelbti rezultatus. Manau, tai, kas įvyko 2010-aisiais, rodo, kad rezultatų skelbimas yra svarbus siekiant nuoseklumo. Aišku, rezultatai gali būti visiškai priešingi rinkoje, todėl reikia pagalvoti, kokiu būdu paskelbsime tą informaciją. Dėkuoju kolegai Kansen, perkime prie spontaniškų pasisakymų raundų ir dabar žodis kolegai Keli. Bankai anksčiau buvo gerbiami, dabar niekinami. Ir yra daug priežasčių, kodėl. Čia norėčiau pateikti klausimus, o ne pastebėjimus išsakyti. Pirmas klausimas, ar visi bankai turi būti testuojami? Antra, ar galite mus patikinti, kad nuo šiol testai atspindės tikrą bankų padėtį? Trečia, kokius įgaliojimus turi Europos bankininkėsės institucija e, taikyti sankcijas netinkamai beselgiantiems bankams. Ir galiausiai ponė, ponas Gozės kalbėjo apie tai, kad reikia atsikratyti priklausomybės nuo reitingavimo agentūrų. Kaip galima būtų pasiekti tokios tobulos situacijos, kaip galima greičiau? Ačiū. Dėkui Kolega Keli, vieną minutę dabar kolegai Simki. Otóż bardzo chciałem podziękować za możliwość no, zadania pytania. Ja chcę wyraźnie stwierdzić, że... Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs leidote man užduoti klausimą. Noriu labai aiškiai pasakyti štai ką. Jei komisija nebūtų uh, ėmusi veiksmų, jei Jūs uh, ponė komisijos nariai, nebūtumėt e, nieko e, daręs, tuomet situacija šiandien būtų kur kas sudėtingesnė. Mes sugebėjome jau spręsti kai kurias e, su bankų likvid, turto likvidumu susijusias problemas, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Pone komisijos nariai, kaip jūs apibūdintumėt e, tas grėsmės, su kuriamis mes susidurime šiandien? Kaip e, apibrieštumėt rizikos veiksnius, į kuriuos turėtume reaguoti šiandien? Nes panašu, kad naujų problemų kiekvieną dieną atsiranda vis daugiau ir daugiau. Dėkuoju kolegai Semke ir dabar žodis kolegai Meginės. Ačiū pirmininkė Neturėtume pamiršti, jog nuo šių problemų kenčia realūs žmonės. Aš skrisdama į Frankfurtą e, sutikau vieną airijos pilietį, kuris skrido į Australiją, neketindamas sugrįžti. Ir jis yra tiesiog vienas iš daugybės tokių jaunuolių, kurie palieka airiją. Aš turiu pasakyti, kad apgalėstauju dėl to, kad pirm, pirmasis testavimas nepalankiausiamis sąlygomis buvo toks įdingas. Mūsų piliečiai nori, kad bankai būtų tikrinami patikimai, nes kitaip jie nebepasitikės nei mūsų institucijomis, nei Europos Sąjunga. Po to, kai buvo atliktas testavimas Airijoje ir kai vyko bankų krizė, paaiškėjo, jog bankų reikiamas bankams reikalingas kapitalas turėjo sudaryti 24 milijardus eurų. Pone Basescu. Domnule președinte, faptul că testele de stres... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Anksčiau atliktas testavimas nebuvo patikimas, o tai reiškia, kad atlikti naują testavimą bus dar sudėtingiau. Uh, po krizės Airijoje daug pas, kas pasikeitė. Ir todėl ateityje uh, testai turėtų būti kur kas patikimesni. Parengti yra veiksmų planai. Bankai turi parengti veiksmų planus, e, kuriuose turėtų būti, aiškiai pasakyti, kaip bankai turėtų e, spręsti galimas problemas. Tiesavimo metu būtina taip pat aiškiai pasakyti, kur yra bankos e, silpniausios vietos. Norėčiau pabrėžti, jog e, testuojant bankus būtina e, taikyti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms. Bet to manau, kad komisija turėtų paskelbti komunikatą, kuriame būtų išdėstyta, kaip bus pakeista uh, testavimo nepalkiausiamis sąlygomis sistema. Galpils. Ir spontaniškų pasisakymų rando pabaigoje kolegė Galpils. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na tai, jog šis klausimas labai svarbus, rodo ir tai, kad trys parlamentarai uždavė tą patį klausimą komisijai. Na ir tarsi sabėjojame komisijos įtikinamumu, jeigu ir vėl vykdysime testus ir jie vėl mus nuvils. Na, tiesą sakant, Europos bankingisis priežiūros institucija parengė metodiką, kriterijus ir galima tikėtis, kad testamas bus vykdomas sėkmingai. Tačiau išklausus komisaro, man vis dėlto išliko neatsakytų klausimų. Uh, Pavyzdžiui, kai turtas yra skirtingose valstybėse narėse arba banko e, praktika yra skirtinga, verslo modelis yra skirtingas, ar bus į tai atsižvelgiama testavimo metu? Ir kaip galima būti tikri, kad sisteminę riziką keliantis bankai nebus pamesti iš akių testavimo metu? Dėkuoju, kolega Galpelts. Ir dabar ponas komisaras. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju visiems, kas pasisakė šiandien tokią vėlyvą valandą. Tai parodo, kad e, Europos parlamentas labai protingai ir apdė, e, atidžiai nagrinėja šį klausimą. Pone Galpers e, kalbėjo apie komisijos atsakomybę. Aš galiu Jums pasakyti, kad aš visuomet noriu prisimti man tenkančią atsakomybę ir norėčiau Jums priminti, kad e, testavimas bus atliekamas e, dalyvaujant naujai banko priežiūros e, įstaigai. Ir Europos centrinės bankas dalyvauja rengiant testavimu, kuris bus atliktas šiemet. Aš norėčiau užduoti kiek e, atsakyti į labai platų klausimą, kokios yra įmanomas būsimosios grėsmės. Ne, aš manau, kad labai sunku yra e, nuspėti ateitį. Mes tiesiog žinome, kad rinkos reaguoja kur kas greičiau nei mes, dirbdami pagal demokratinę santvarką. Liktai jų laikas būtų greitesnis nei mūsų. Krizė prasidėjo prieš ketverius metus ir kaip mes ją reagavome. Mes parengėme priežiūros e, atsakomybės, skaidrumo ir valdymo priemonės, kurių stokojame praeitėje ir kurių neturėjome e, ultraliberalizmo laikais, e, kurie prasidėjo dešimtajame dešimtmetyje. Ir mes tikėjomės, kad rinkos galės pačios save reguliuoti. Tačiau mes dabar kūrėme priemonės, kurios padės mums geriau valdyti bankus, kurios padės mums užtikrinti geresnį skaidrumą ir atvirumą. tam, kad ištaisytume padėtį, kurį įsivyravo finansų rinkose per pastaruosius 15 metų. jūs vadinate svarbu vaidmenį, kuriant bankų e, įstaigą ir sisteminės rizikos vertinimo e, valdybą. Apie tai kalbėjo e, ponia Guliar, ponas Gozė kalbėjo apie kreditingumo reitingavimo agentūras. mes dabar kūrėme visiškai naują ekonominio ir finansinio valdymo sistemą. Ir e, aš negalėčiau iš tikrųjų kalbėti apie federaciją. Rodot, ponas, ponas Giolės e, apie tai kalbėjo. Tačiau mes kol kas galime tik taip sriboti e, veiksmų koordinavimu. Ponas Goze taip pat kalbėjo apie tai, kad labai svarbu yra tęsti reformas mažinant mūsų priklausomybę nuo e, reitingavimo agentūrų. Mes pradėjome jau tris reformas. Ir jūs, ponio Gozė, kalbėjote apie tai, kad mes pernelik priklausome nuo šių agentūrų. Ir birželio pradžioje mes nutrauksime e, kai, e, kai kurių nuostatų galiojimą tam, kad bus sumažinta mūsų priklausomybė nuo e, reitingavimo agentūrų. Pone Gujar ir kiti kolegos atkreipė mano dėmesį į, į Kinjenės, Kinjen pasiūlymą. Mm kuris iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir ponio Guler, taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad sisteminės rizikos valdyba vaidins labai svarbu vaidmenį. Mes dirbo, dirbome su visais šiais veikėjais ir su uh, e, EBA ir su sisteminės rizikos valdyba. Uh, tam, kad tinkamai pasirengtume testavimui nepalankiausiamis sąlygomis. Ir ne bankų institucija, e, bet valstybės narės turės pasimokyti iš to, kas įvyko praeitėje ir tam, kad tinkamai e, įgyvendintų vadinamą backstop principą. kai buvo sukurtos trys bankų priežiūros institucijos ir e, sisteminės rizikos valdyba, aš minėjau, kad, kad buvo atliktas labai svarbus žingsnis į priekį. Pone Enrija taip pat e, apie tai kalbėjo, ponas e, Gigolt kalbėjo ir apie tai, kad ir draudimo sektoriuje reikia uh, atlikti testavimą. Mes tą ir darome. Ponas Gigolt, jūs taip pat e, kalbėjote, kaip ir ponas Karas ir ponas Šmit, apie tai, kad reikia testuoti, testuojant reikia atsižvelgti į valstybės skolą. EBA turėjo apibriežti testavimo e, reikalavimus ir dar testavimo reikalavimus e, šiuo klausimu, tai yra valstybės skolos klausimu reikia gerinti. Mes e, plėtojame dialogą su EBA ir ponia Gigolt, mes tikimės, kad mes sugebėsime pasimokyti iš testavimą, kurį ketime atlikti, lygiai taip pat, kaip pasimokėme ir iš to testavimo, kuris buvo atliktas 2010 metais. Ir mes norime, kad mūsų dialogas su bankais būtų pakankamai griežtas, bet kad kartu būtų atsižvelgta ir į EBA savarankiškumą. Mes turime iš tikrųjų labai racionaliai pasimokyti iš testų, kurie bus atlikti birželio mėnesį ir turėtume taip pat e, pasinaudoti mūsų dialogų su EBA tam, kad šis testavimas būtų sėkmingas. Ponas Gegol taip pat kalbėjo ir apie tai, kad būtina svarbu e, įvertinti likvidumą. Likvidumas nėra įtrauktas, e, duomenės apie likvidumą nebus skelbiami. nebuvo skelbiami anksčiau ir vertinant riziką, kuri tenka bankams 2019 metais, per pirmą ketvirtį buvo paskelbti e, duomenys apie bankų turto likvidumą. Aš stengiuosi Jums paaiškinti apie tai, kaip komisija ketina elgtis e, ilgesnėje, ilgalaikėje perspektyvoje. Bandžiau paaiškinti Jums, kokią dvasę mes vadovaujamės e, dirbdami ir rengdami naujus teisės aktus, e, kurie yra susijęs su e, finansinė valdysena. Norėdami sustiprinti ir akcininkų atsakomybę, mes taip pat ėmėmės veiksmų ir atsižvelgėme ir Ferreros pranešimą dėl bankų problemų sprendimo. Ir taip pat e, ketiname spręsti ir problemas, kurios e, atsirado dėl e, to, kad bankų vadovams yra mokami didžiuliai atlyginimai ir premijos. Ir galiausiai už visą tai turi mokėti paprasti žmonės. Mes norime, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų įgyveninti mūsų reikalavimai ir kad būtų panaikintas, panaikintos krizės sukėlusios priežastis. Ponas Lamberts e, kalbėjo apie tai, kad atliekant testus nebuvo elgiamasi pakankamai nuosekliai. Taip, aš manau, kad mums reikia daugiau nuoseklumo, mums reikia daugiau Europos e, testuojant bankus. Ir būtent todėl kartu su EBA bus atliekamas, e, atliekama vadinamoji kolegų priežiūra ponė Ferrera. Mes šiuo metu taip pat e, stengiamės e, parengti dokumentus dėl bankų problemų sprendimo ir mes pateiksime atitinkamą pasiūlymą iki vasaros pabaigos. Nemažai kas iš jūsų, ponia Ford, ponia Skančiani, ponia Basesku, kalbėjo apie tai, kad test aktai turėtų būti patikimi skaidrus ir griežti ir e, remintis e, mūsų kūriamą ekonominės ir finansinės valdysenos e, sistemą. 2011 metais testai bus atlikti skaidriau, griežčiau ir uh, uh, efektyviau. Ir mes tikimės, kad po šių uh, dar kad po šių e, po testavimo šiemet mes galėsime ateityje atlikti testus dar griežčiau, dar atviriau ir dar e, skaidriau. Dėkuoju komisarą Banje. Na, šiek tiek vėluojame, o komisarą Barnie. Atsiliekame nuo grafiko. Labai